ekologijos, ekologiškumo ir užtikrinti, kad toks susitarimas dėrėtų su Paryžiaus susitarimu. Ir Europos uh, ekologiniai sprendimai turi tapti pavyzdžių likusiam pasauliui. Ačiū. Toliau vieną minutę Scott Keito. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėrybininkai Madrido konferencijoje uh, <clears throat> įsitvirtino lyderio pozicijose. Tačiau mes vis dar ignoruojame tam tikrus e, klimato kaitos ženklus. Visiškai akivaizdu, kad iki 30 metų mes turime pasiekti netaršiaus ekonomikos ir ne tik tai Europos žemynę. Mes veidmainiaujame, kai labai siaurai sprendžiame tik mūsų pačių išmetamą CO2 kiekį ir negalvojame apie tai, ką importuojame. Žalėsis kursas neturės vertės, jeigu mes jo nesusijęsime su prekybiniais susitarimais. Prezidentas Bolsonaro pasirašė susitarimą, tarsi e, gavo leidimą daryti, ką nori. O žalesis kursas iš tiesų reiškia, kad reikia keisti visą politiką ne tik Europos žemynę, bet taip pat ir prekybos susitarimus, į kuriuos turi būti įtraukti ir ekologiniai klausimai, kad mūsų žmonėje gautų tikrai naudos. Ačiū toliau dvi minutės. Ponas Hakarainen. Dėkoju, ponė pirmininkė. Šita tema į darbo atvarkę įtraukta žaliųjų iniciatyva ir iš tiesų jūs čia e, remiatės iliuzijomis. Jūs e, kalbate apie klimato kaitą ir per tai e, tarsi kenkėte kito, kitų politikų įgyvendinimui. ES nusistatė per nelik griežtus ir sunkiai įgyvendinimus e, tikslus klimato politikos rytyje. Mes save nubausime e, per griežtomis taisyklėmis. Žalesis kursas turėtų vykti savanoriškai, bet jeigu įsigalios žalieji, jie padarys, kad viskas būtų teisiškai privaloma. Ir jeigu Merkosiur šalis laikytųsi, laikysis E, šito, šitų taisyklių, galbūt e, e, ten nėra tokių griežtų taisyklių, taigi aš tai manau, kad yra iliuzija, kad kas nors jų galės laikytis. Ir dažnai girdisi mintis mintis tokia, kad ES ilgainiui žlugs. Todėl manau, kad ES turėtų kuo greičiau gražinti gale, galės įgaliojimus valstybėms narėms, nes valstybės narės geriau žino, kaip elgtis. Ir Junktinė karalystė daugiau nebebus ES įkaitė. Aš tikiuosi, e, e, aš todėl linkiu Britams sėkmės. Dėkoju toliau vieną minutę, ponas Sahradil. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mes kalbame apie prekybos susitarimą, bet dažniausiai tos diskusijos dėl prekybos susitarimų tampa vis labiau politizuotos ir ideologizuotos. Ir aš matau, kaip situacija vis blogėja. Neseniai mes E, nagrinėjome susitarimą su Vietnamu ir jį grindėme kažkokiais neteisingais kaltinimais. Dabar kalbame apie susitarimą Mercosur, bet kairiesiam nepatinka, kad Brazilijoje valdžioje yra Bolsonaro ir vietoj to, kad būtų kalbama apie kažkokias geografinės vietovės ar kvotas, bet mes dabar tiesiog kalbame apie e, žmogaus teises ir ekologinius standartus. Tai yra svarbios temos, bet jos, jas turėtų nagrinėti kitos E, kitos institucijos, o ne užsienio priekybos komitetas Europos parlamente. Aš e, gerbiu tą žalėjį kursą, bet mes taip pat turime gerbti kitas šalis, kurios galbūt kito, pasirinko kitokį kelią, e, kitokį kursą, nes kitaip mes nutra, turėsime nutraukti priekybos susitarimus su visomis šalimis, negi mes norime grįžti prie tokios situacijos. Dėkoju toliau ponia Matieš. Vieną minutę. Dėkoju ponė pirmininkė. Europos parlamentas šiandien ryte turėjo ypatingą posėdį. Mes e, pasveikiname Sakharov, Sakharovo premijos laureato dukrą. E, dabar turime pagalvoti taip pat apie tuos e, aktyvistus, kurie bando apginti atogražų miškus. E, Brazilijoje. Ir mes turime pagalvoti, ar Merkosur susitarimas yra suderinimas su žaliuoju kursu. Turbūt nelabai, todėl mes turime ne, nebesistengti ieškoti e, kažkokių atsikalbinėjimų. E, E, mes matome, kaip yra žudomas, e, žudoma, žudomas Amazonių regionas, Amazonės miškai ir jeigu mes pasirašysime šitą susitarimą, tai mes prie to prisidėsime. E, šitas susitarimas yra neigiamas reiškinys, jisai pakenks tiek žmogaus teisų aktyvistam, tiek tiems, kurie kovoja už ekologiją. Ir šitas susitarimas nesuderinamas su jokia Paryžiaus susitarimu susitarimo dalimi. Todėl nebūkime e, veidmainiai arba abejingi ir nebalsuokime už šitą susitarimą. Dėkoju. Toliau vieną pusantros minutės kalbės ponas Salinį. Dėkoju, ponė pirmininkė. Labą dieną, ponė komisarė. Prekybos susitarimai tarp ES ir Merkosur. E, iš tiesų apima e, keliasdešimt e, milijardų eurų ir mes visi tą žinome. Bet dabar e, mes bandome kalbėti apie specifines taisyklės, kurios neatitinka kai kurių kolegų interesų arba, kaip manoma, neatitinka žaliojo kurso. Žaliųjų frakcija nusprendė e, reaguoti į tai e, kad e, šiuo metu komisijai vadovauja pirmininkė, kuri yra iš konservatorių partijos ir kuri pasisako už žalėjį kursą. Ir jie dabar pyksta dėl to, kad šita tema tarsi buvo atimta iš jų jie garsiai rėkia, kad galėtų į savo pusę patraukti šią, e, šią temą. Žalesis kursas tai yra du žodžiai ir tas kursas reiškia atitinkamą susitarimą. Todėl manau, kad visi turime prisijimti savo atsakomybės. Noriu jūsų paklausti, negi jūs ruošiatės blokuoti e, šitą susitarimą. E, ar norite, kad dabar būtų kad e, tas žalesis kursas nebūtų e, iššūkis visiems? Ar norite, kad Europa būtų e, izoliuotas kontinentas, kuris nieko e, negali padaryti? Mes esame nusprendę dirbti piliečių labui. Dėkui. Vieną minutę, ponui Biedron. Gerbiamas e, komisijos nariai, jūs e, paveldėjote labai e, problematišką sritį. Šis susitarimas parašytas nesuprantama kalba. Sunku jį suprasti, nes šis susitarimas iš esmės yra Pandoros skryne. Prie jo dirbta 20 metų Ir jis remiasi e, tikėjimu, e, kuris dabar šiuo metu nieko nebereiškia. Šis tikėjimas privedė prie to gražų miškų gaisrų. Mes negalime pritarti šiam susitarimui, negalime pritarti tokiam veidmainiavimui ir mūsų piliečiai išeina į gatves protestuodami prieš tokius susitarimus. Todėl viską turime padaryti, kad tas susitarimas būtų išverstas į šio laikinę kalbą, e, žmogaus teisų ir klimato apsaugos kalbą. Žmonės išeina į gatves su savo reikalavimais. Mes e, įteikinėjame premijas už e, klimato apsaugą ir žmogaus teisės ir tuo pat metu atsisakome visų vertybių dėl to, kad turėtume daugiau automobilių ar mobiliųjų telefonų. Pone Bilbao Barandika. Dėkoju. Žalėsis kursas, kursas turėtų užtikrinti, kad tapsime lyderiais ekologinėme perėjime. Ir sustarimas su Merkosur yra būtent tas sustarimas, kur nuo žodžių pereiname prie, prie darbų. E, ten yra reikalavimai vykdyti Paryžiaus susitarimą, galvoti apie ateitį. O mes turime užtikrinti, kad e, į tai būtų atsižvelgiama ir e, Amazonės miškuose. Turime įgaliotinį prekybos politikai ir turime žiūrėti, kaip žmonės elgesi. Šiandieną e, mes turime užtikrinti, kad ir atskiros, ir kolektyviai įmonės iš tikrųjų laikytųsi žaliojo kurso. Dabar ponė Mets. Mėly kolegos, E, pritardami tokiems prekybos susitarimams mes tiesiai prisidedame prie vartojimo augimo ir spartos. E, atsibodo kalbos apie tai, kad tokie susitarimai prisideda prie vystimosi. Tai melas. E, jie yra naudingi keliems žmonėms, tuo tarpu žemės ištekliai yra naikinami. Pažiūrėkime, štai koksai absurdas iš šio sustarimo kyla. Mes e, ketiname absorbuoti didžiulis mėsos e, kiekius. Prekybos susitarimai turėtų leisti prekiauti tais dalykais, kurių viena pusė neturi. O šiuo atveju mes paprasčiausiai švaistome išteklius, ypač kai kalbame apie tokius produktus, kuriems reikia daug išteklių kaip jautiena. Mes turime kovoti su tokiais reiškiniais, o ne kurstyti dar didesnį laužą. Ponas Lebreton, dvi minutės dabar. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Šaliasis kursas, kurį pristatė komisija, yra labai ambicingas. Jis e, nustato uh, poveikio klimatui neutralumo tikslą iki 2050-ųjų, tai pavyzdys e, įgyvendinant Paryžiaus sustarimą, bet e, tikrovė yra visai netokia. E, siekiant laisvos prekybos su visų kitų pasauliu yra sunku šių tikslų pasiekti. Mes turime, kad prekyba vyktų trumpomis, trumpomis distancijomis, e, vietoj to, kad e, prekės būtų gabenamos e, ilgus atstumus, o tai pareikalauja daugybės kūro. Taigi laisvos, sustari, laisvos prekybos sustarimas su Merkosur šalimis yra simbolinis. Jis didžiausias sustarimas, kurį kada nors ES pasirašė. Žansklaudas Junkeris minėjo, kad uh, Tai didžiausias e, prekybos sustarimas apimantis milijardus e, eurų prekybos apimčių. Ir mm, e, Merkosiuras yra toli nutolęs nuo ES prekyba, su tuo regionu pareikalaus labai daug kūro ir taršos. Šis prekybos sustarimas šia prasme yra uh, prastas. Yra skyrius, kuriame kalbama apie tvarų vystimasi ir e, miškų apsaugą. Nepaisant to, mes žinome, kad Brazilija naikina Amazonės miškus ir tas skyrius pasidaro bevertis. Taigi ES e, aukoja aplinkosaugą verslo labui, e, chemijos, automobilių, finansų, e, ir kitų e, sektorių lobistams. E, ir kalbėti apie žalį kursą e, reiškia dar kartą apgauti europiečius. Ponas Prokačinė, vieną minutę. Ačiū, pana pirmininkė. Labai įdomi diskusija vyksta dabar, nes yra dvi pusės viso reikalo. Pirmiausia, tai yra aplinkos apsauga ir ta naujoji ideologija, kuria siekiama suteikti prasmės politinėms veiksmams. Ir yra kita pusė - ekonominė. Darbuotojai, darbininkai, kurie bando apginti pasenusias teisės. Ir visi, kurie kalba apie žalį kursą, iš tiesų kalba įdom, šiom frazėm, bet nesusimasto, ką jos reiškia. Aš manau, kad Merkosur susitarimas būtų naudingesnis, jeigu būtų parduodami <clears throat> didelio galingumo a, traktoriai Visą tai primena Pablo Picasso darbą, kuriame vaizduojama dviveidis veidmainės. Ačiū toliau ponia Rego. Labai ačiū ponia pirmininkė. Praėjusią savaitę šiame parlamente buvo pateiktas pasiūlymas dėl žaliojo kurso daug užduota klausimų ir pastebėjome daug prieštaravimų. Ir viena iš problemų tai yra laisvos prekybos susitarimai, konkrečiai šiuo atveju su Merkosur susitarimu. Labai daug jis kritikuotas, ypač dėl aplinkosauginių aspektų, dėl žmogaus taisų apsaugos e, Latinų Amerikoje. Merkosur susitarimas leis keistis prekiamis tarp abiejų žemynų ir jų vertė milijardai, bet neleis apsaugoti Amazonės miškų. Taip, gal tai ir bus gerai žemės ūkiui. Europos Sąjungoje. Tačiau, bet kuriuo atveju, tas prekybos susitarimas nepadės apginti žmogaus taisų, kas tenkina prezidentą Busnaro mes stengiamės užtikrinti tvarumą, mažinti išmetamą taršalų kiekį, bet tas susitarimas nieko šito nenumato. Ir e, tiesą pasakius, jis tik tai suteiks galimybę stambioms monopolijoms toliau greuti mūsų žeminą. Ačiū toliau ponas Peters. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. kolegos e, žalesis kursas, kurį praėjusi, praėjusią savaitę pristatė Europos komisija, įrodė, kad e, ši Europos komisija yra viena ambicingiausių komisijų, kuri kovoja už tvarų pasaulį ateities kartoms. E, taip pat mes turime suvokti, kad taip pat ir aplinkosaugos klausimai yra susijęs su politika. Čia reikia panaikinti tam tikrus stereotipus, tam tikras tabu temas. E, mūsų žemės ūkio politika yra esminis faktorius e, susijęs su klimato politika. Ir, tačiau yra kalbama apie labai e, griežtas normas ir taisyklės mūsų ūkininkams, e, tačiau dažnai mes matome, kad įvežami, įvežama netokia švari mėsa ar švari produktai ir e, dažniausiai dėl tų tarptautinių susitarimų kenčia vietos ūkininkai, e, ES ūkininkai. Todėl šiame susitarime labai svarbus yra žemės ūkio skyrius. Ir čia e, yra kalbama apie tai, kad importuoti galima e, tik tai labai kokybiškus e, mėsos produktus. E, Ir e, taip pat yra labai svarbu kalbėti apie CO2 atspaudą. Todėl mes e, turėtume, kodėl mes turėtume įvežti e, jautieną iš Brazilijos, o kodėl neturėtume padėti mūsų ūkininkams labiau susikoncentruoti į ekologinius aspektus. Dėkoju. Toliau pusantros minutės kalbės ponas Lopes. Dėkoju, ponė pirmininkė, mes kalbame apie susitarimą tarp ES ir Merkosur šalių. E, ir e, šis susitarimas yra galimybė galimybę e, sudaryti susitarimą tarp dviejų regionų - Europos ir Pietų Amerikos. Ir 85 procentai e, Latinų Amerikos piliečių yra, e, yra susiję su didžiausia e, pasaulio rinka, tai yra Europos Sąjungos rinka. Ir mes dabar bandome e, atsižvelgdami į globalizacijos iššūkius e, atrasti tokį e, modelį, kaip, kaip turėtų teisingai ir sąžiningai vykti prekyba su šiuo regionu. Mes turime kalbėti ne tik apie produktų eksportą, bet apie normų, standartų eksportą, kad tos pačios taisyklės galiotų. E, abiejose sutarties šaltise. O tai, kas dabar vyksta Brazilijoje valdant ponui Bolsonaro, tai yra iš tiesų baisus dalykas. Taip pat norėčiau priminti, kad E, šitas susitarimas, dėl šito susitarimo jau yra kalbama e, keletą metų ir buvo ankstesni Brazilijos prezidentai, kurie dėrėjosi dėl šito susitarimo. Kas yra laisvosios prekybos susitarimas? Tai yra e, atitinkamos griežtos sąlygos, kurios taip pat bus susiję ir su ekologinėmis sąlygomis. Bet mes neturėtume to daryti vieni, mes turėtume, ekspo, mes turėtume dėrėtis, reikalauti ir eksportuoti ne produktus, o taisyklės. Dėkoju toliau, ponė Rys, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Nemanau, kad Merkosur susitarimas atitinka mūsų aplinkosauginius standartus ir manau, kad reikia panalizuoti tam tikras susitarimo detalės prieš parlamentui E, pritarent arba atmentat. Ir noriu keletą dalykų pasakyti. Taip reikia geriau apsaugoti mūsų ūkininkus ir apskritai mūsų žemės ūkio modelis turi būti apsaugotas, ne tik tai ūkininkai. Ir nors e, susitarimas stabilizuos jautienos ir cukraus sektorius, kurie patiria nemažą spaudimą šiuo metu, ponas Bolsonaro naikina miškus, greuna, degina Amazonę, Amazonės miškus, kurie turi būti saugani. saugomi. Todėl, ponia Hoganai, noriu paklausti, ka, o kaip tada su Paryžiaus susitarimu, nes Merkosur susitarimas jie apskritai ignoruoja. Ačiū. Toliau kolega Hoislink vieną minutę. Jeigu mes norime žaliojo kurso, tai tuomet negalime pritarti šiam susitarimui. Tai yra praėjusio amžiaus susitarimas, jis nebetitinka šių laikų. Tai yra senas susitarimas, kur kalbama apie e, jautieną ir soją, e, kurie, kurie keičiami į automobilius. E, taigi, reikia pradėti dėrėtis iš pradžių. Mes, e, kalbame, e, mes įvedėme tvarumo kriterijų ir, ir ekologinį kriterijų, bet jeigu nenumatysime sa sankcijų, tai, tai nieko nereikš. Mes matome, koks politikas yra Bolso Bolsonaro. Mes tiesiog suteikdami šitam neofašistui šią sutartį, suteiksime jam galių. Jisai juk nori išnaikinti visus atogražų miškus. Jam, jisai norėtų išmesti Paryžiaus susitarimą, tai ar mums reikia susitarimo su tokiu žmogum? E, reikia e, tada užduoti savo klausimą, ar ES rimtai žiūri į žmogaus teisų klausimus. Toliau vienodi standartai. Mes galime kalbėti apie vienodus, kaip mes galime kalbėti apie vienodus standartus, kai mes užkrauname mūsų ūkininkams atitinkamus įpareigojimus, taisyklės ir įsivežame mėsą, kuri, kuri niekam, niekam tinkama. Tai nėra prekybos susitarimas ir jo mums Tokio mums jo nereikia. Dėkoju toliau kolega Bei vieną minutę. Kolegos, mūsų diskusijoje mes turėtume svarsyti, ar tikrai ES pasirinktas požiūris uh, gina tas vertybės, kurias mes proteguojama, ar tikrai gina ūkininkus ir bendrovės, kurioms mes ES nustatome labai griežtus reikalavimus, dėl ko jų gamybos sąnaudos yra daug didesnis. Kitas dalykas - muitų tarifų mažinimas ir šalinimas. Žinote, sudaro įspūdis, kad tai yra naivumo iliuzija šis susitarimas ir nieko bendro neturi su mūsų standartais. Ir iš tiesų mes nieko nepasieksime šiuo susitarimu konkurencingumo stiprinimo srityje, nes mes atsisakome tokiu būdu apsaugoti mūsų ūkininkus, mūsų bendrovės. Europa iš tiesų yra lyderė CO2 e, kiekių mažinimo, kai tuo tarpu Kinijoje CO2 išmetimai tik tai auga. Mes turime atsisakyti uh, tokio laisvos priekybos uh, modelio ir pradėti uh, ginti mūsų ekonomiką. Ačiū. Jūs gavote labai trumpą kalbėjimo laiką ir bandėte labai greitai kalbėti, taigi vertėjai nespėjo. Nereikėtų taip daryti. Toliau žodis kolegijai Stigriut vieną minutę. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Sustarimas su Merkosiur šalimis yra žinoma svarbus. Bet šiandien daugiausia šiandien kalbame apie žalį kursą arba žalį susitarimą, kalbame apie atitinkamą elgesį ir investicijas. ES turėtų tapti e, pirmaujančių kontinentų pasaulyje, užtikrinant neutralų poveikį klimatui. Bet reikia taip pat kalbėti ir apie e, ne vien tik tai apie privalumus, bet ir apie trūkumus. E, susitarimas pareikalaus didelių kaštų, pareikalaus didelių e, energetikos kaštų ir padarys mus mažiau konkurencingas. E, pagal žaliai susitarimą turėtų atsirasti ir pasienio CO2 mokestis. O tai rizikuoja mūsų klestėjimu ir kelia riziką mūsų gyvenimo būdui. E, tiesą sakant, ne prekyba viską išspręs, o inovacijos. Dėkui. Dabar ponas Volis, vieną minutę. Pone pirmininkė, komisarė Hoganai, e, šis e, susitarimas pri, prioritetą atiduoda transnacionaliniams įmonėms ir aukoja ES verslą ir ūkininkus. Tai privers mus daug importuoti iš Merkosūro didžiųjų įmonių, e, kurios gabina produktus panaudodamas pesticidus. Tai e, prasilenkia su ketinimais užtikrinti geresnį gyvenimą ūkininkams. Šis susitarimas neturi nieko bendro su klimato diplo, e, diplomatija, kai Argentina, Brazilija, kitos šalis blokuoja Paryžiaus susitarimą. Man teko Madride pasikalbėti su vienu aplinkosaugininku iš Brazilijos, kuris pareiškė, kad e, neiškirstas ne vienas hektaras Amazonės miškų tam, kad galima būtų ten auginti soją ar, kitus, e, ar kitas kultūras. Ar įmanoma tuo patikėti, ponė pirmininkė? Dėkuoju toliau kolegė Šmitbauer pusantros minutės. Dėkuoju ekologiškas žemės ūkis turėtų turėti atitinkamus standartus, kurie leistų taip pat klestėti ekologiškiams šeimos ūkiams. Kai kalbame apie šį laisvosios prekybos susitarimą, aš e, norėčiau užduoti klausimą, ar to žaliojo kurso diplomatija yra perkeliama e, į kitas šalis e, ir kur bus e, raudona e, riba nubre, nu, nubrėžta. E, reiškia, kitos šalis taip pat turės gaminti produktus, kurie atitiks aukštus ekologinius reikalavimus. E, taip pat e, e, gyvūnų gerovės reikalavimus. Kalbant apie importą iš tre, tre, tre, trečiųjų šalių, mes čia e, matome tokį labai neteisingą e, traktavimą. E, ar pavyzdžiui, į žalėjį kursą bus įtraukta baltymų strategija, tai yra ar bus kalbama apie soją, e, kokius akcentus komisija e, sudės žaliajame kurse, e, kai, kai bus kalbama apie e, e produktų kilmę mes, ūkininkai ir miškininkai, e, manome, kad svarbiausia yra e, saugi aplinka, e, ekologi, ekologiška aplinka, e, dėl to, kad tai yra mūsų pagrindinis. E, Pagrindas mūsų gyvenimui. Mums reikia stabilumo, mums reikia pasiekiamų priemonių ir mums reikia, kad, e, kad e, kad mums būtų sudarytos sąlygos išsaugoti savo ūkius. Dėkoju toliau kolega Dantį vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė, komisijos nariai. E, esu priblokštas. E, e, vokiečiai, žalieji šiandien pasiūlė ne bendrą diskusiją dėl suderinamumo tarptų dviejų sustarimų, bet akcentuoja tik tai, Merkosiūro valstybės, kurios generuoja apie 9 procentus šiltnamio efektą sukuriančių dujų. Tvaraus vystimosi skyriuje, kuris yra vienas iš svarbiausių susitarime, mes matome pačią geriausią garantiją, kad miškai nebus naikinami ir kad bus įgyvendinami įsipareigojimai priimti pagal Paryžiaus sutartį. Ir tai, e, žinoma, e, leis sustabdyti Bolsonaro vykdomą politiką. Kolego, žinoma, turime ir abejonių dėl šio susitarimo, bet e, ta motivacija informacija, kurią mm, pateikė žalieji, yra vienas iš labiausiai nenuoseklių dalykų, kurį esame matę. Ponas Kelleris, ačiū. Noriu pasveikinti komisarą Hoganą, pradėjus eiti naujas pareigas ir nebejotinai jums tenka didžiulis iššūkis, nes reikės skatinti žalėjį kurso įgyvendinimą, ir, kuris turi tapti ne tik tai mūsų pačių darbo atvarkės dalimi, bet taip pat ir pasaulio darbo atvarkės dalimi. Kita vertus, mes skatiname priekybą su Brazilė, Urugvajumi, Argentina ir Čilė, kurie uh, naikina Amazonės miškus, o jų lieka vis mažiau, naikina bio įvairovę. Tai kokią žinę siunčiame pasauliu? Žinia yra, kad ES rimtai nevertina žaliojo kurso ir klimato kaitos. Ir Merkosur susitarimas faktiškai paneigia visą tai, ką mes įrašėme žaliojo kurso darbo atvarkėje nes daugelį sričių tiesiog šiuo susitarimu paminami principai, kuriais mes grindžiame savo aplinkosauginę veiklą. Ir be to daro žalą mūsų pramoniai. Ačiū. Toliau kolega Holmgren. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Vakar Švedijoje dėka Žaliųjų partijos vyriausybė prieėmė sprendimą, pagal kurį visose politikos sritise veiksmai turi būti susijęti su klimato kaitos srities tikslais. Tai labai yra svarbu. O priekybos susitarimai yra puikia galimybė įtakoti klimato kaitos aspektus besivystančiose valstybėse. Tikriausiai ES turėtų palaikyti prekybos santykius, neturėtų palaikyti santykius su tomis e, šalimis, kurios nepritarė Paryžiaus susitarimui. Kai kalbame apie tai, kad ES turi e, būti lyderė e, klimato kaitos srityje, tai reiškia, kad mes turime veikti visose srityse. Um, ir per visą mūsų parlamento kadenciją mes tenksime tą daryti, nes kitaip kils rizika mūsų planetai. Ačiū, toliau panas Ros. Vieną minutę. Pone, dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. E, praėjusią savaitę ponas Timermans parlamente pristatė žalėjį kursą ir e, mes dabar e, matome kokia yra e, strategija, e, kokia už to slypi strategija ir kas bus draudžiama e, mūsų ūkininkams. Be to mūsų ūkininkai dar turės investuoti milijardus ir laikytis dar griežtesnių taisyklių, kurios nebūtinai yra reikalingos. O iš Merkosur šalių ūkininkų mes gauname tokius maisto produktus, kurie visiškai netitinka tų taisyklių ir galbūt kai kurios ES e valstybės narės, kurios gamina automobilius, gauna iš to naudos. Bet pavyzdžiui, e, Niderlandų ūkininkai kenčia dėl tos e, nesažiningos konkurencijos. Todėl, manau, mes turėtume iš naujo persvarstyti tokią prieštaringą politiką. Dėkoju. Toliau kolega Jarubas, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes šiandieną susidūrėme su didžiulė dilema. Iš vienos pusės sakoma, kad Merkosur susitarimas duos labai didelės naudos ir mūsų bendrasis BVP išauks 9 milijardais eurų, kad mes galėsime uh, daugiau parduoti paslaugų ir prekių. Iš kitos pusės, šis susitarimas gali prisidėti prie miškų naikinimo, kurie yra labai svarbus mūsų, žemyn, mūsų planetos išlikimui. Tai yra prie Amazonės miškų naikinimo tam, kad būtų galima um, plėsti sojos auginimo laukus. Mes turime pasinaudoti šiuo susitarimu kitą vertus, tam, kad pareikalautume iš susitarinčiųjų šalių pakeisti savo politiką. Tačiau iš kitos pusės vėlgi dėl priekybos su šiomis šalimis ir prekių gabenimo tolimais atstumais bus daug daugiau išmetama CO2 į atmosferą. Ir susitarimas nenudingas, nes ne, jis neri, negrindžiamas mūsų standartais, maisto saugos rytėje, gyvūnų gerovės standartais, pesticidų naudojimo standartais. Ir tai ne tik tai pačios formos klausimas. Mūsų visi spaudžia. Kita vertus, bankai investuoja anapus Atlanto į projektus, kurie tvarumo požiūrių visiškai nenaudingi žemės ūkio. Aš manau, kad mes pirmiausia turime kalbėtis apie standartus ir jų įdėgymą ir įgyvendinimą, o jau tada pasirašinėti susitarimus. Ir galbūt būtų pravartu numatyti perinamąjį laikotarpį, per kurį mes galėtume įsitikinti, jog tų standartų laikomasi. Ačiū toliau. Kolega Zidler, dėkoju, ponė pirmininkė. Mes kalbame apie laisvos priekybos susitarimą tarp ES ir Mercosur, tai atvers ES rinką e, produktams iš Pietų Amerikos šalių ir Brazilija gali pigiai e, pagaminti didelį kiekį produkcijos ir galės ir toliau didinti savo tą produkciją, savo gamybą, bet tai turės pražutingas pasiekmes ES rinkai ir e, mes žinome, kad Merkosur žemės ūkė didžiulė problema yra e, nuodymas iš tiesų plotų e, gyvūnų ir žmonių nuodymas tokiomis priemonėmis, e, pesticidais ir kitais chemikais chemikalais, kurie ES yra uždrausti. Taigi tai netitinka, jų produkcija visiškai netitinka ES reikalavimų. Ir be to. E, kertami atogražų miškai, todėl turime tuo, e, su, dėl to susirūpinti, o ne kaip nors sumenkinti šios problemos, kalbant apie šį susitarimą. Dėkoju toliau kolegė Vauden, pusantros minutės. Parliament... Dėkoju. Šiam parlamentui buvo pažadėtas radikalus žalesis kursas. Europos piliečiai ir kiti žmonės pasaulyje taip pat sulaukė tokio pat a, patikinimo. Bet žalesis kursas turi apžvelgti visus egzistuojančius teisės aktus, tame tarpe ir priekybos susitarimus, ne tik susitarimas su Merkosur. A, Paryžiaus klimato tikslai turi būti svarbesni negu kad brazilietiškos mėsos kaina mūsų parduotuvėse. Nauji prekybos susitarimai turi garantuoti, kad griežti aplinkosaugos e, įstatymai ir gera valdysena išliks e, taikomi. Mes turime daugiau padaryti, gelbėdami Amazonės miškus. Jeigu uh, sakome įsitikinę, kalbėdami apie e, klimato tikslus, e, turime imtis veiksmų. Tai turi būti dabar mūsų prioritetas. Dėkoju toliau kolegė Viner vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiamas komisarė. E, Jeigu klausėte prieš mane kalbėjusių kolegų, jūs turbūt, jums turbūt susidarė įspūdis, kad Europai nereikia Merkosur susitarimo. Ir, ir tai yra dėl kelių priežasčių. Moraliniai įsipareigojimai, kuriuos jūs turėtumėte e, prisijimti kaip ES balsas, yra aiškus. Tai yra, e, jau net pavadinime tai atsispindi, kad e, tai yra Europos žaliojo kurso ir, ir, ir laisvosios prekybos prekybos susitarimo suderinamumas. Mes matome, kad to suderinamumo nėra. Mes nebandom apsaugoti smulkių e, e, ūkininkų, e, mes ne, ne, nebandom reikalauti ekologinių standartų, mes importuojame sojos produktus. Taigi, e, kieno interesams mes atstovaujame? Smulkių ūkininkų ir mūsų piliečių ar stambiųjų koncernų? E, dėkoju. Toliau kolegė Kolen Osterlė, pusantros minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė gerbiamas komisarė, gerbiami kolegos, e, mūsų prekybos politika neturėtų būti stabdis kovoje su klimato kaita e, mes bandome atverti e, rinką produktams iš Merkosur šalių, bet čia iškyla e, sažininkumo, teisingumo klausimas. Ar pavyks e, toms šalims pasiekti e, tokių standartų, kuriuo pasiekia ES e įmonės dėl griežtų standartų? Ir, e, Ar mes bausime už tokius e, importus, kurie netitiks tų standartų? Ir E, bus reikės įgyvendinti visą tai e, pasitelkus paprastas taisyklės, kurios būtų suprantamos ir įgyvendinamos. Taip pat mes turime užkirsti kelią nesažiningai konkurencijai. Ir kaip mes paaiškinsime savo ūkininkams, kad mes vis griežtiname jiem taisyklės, tačiau atveriame rinkas produktam, kurie visiškai netitinka tų standartų. Mums reikia produkcijos, kuri e, atitiktų mūsų sveikatos reikalavimus ir ekologinius reikalavimus. Mums reikia tvaraus išteklių valdymo ir e, turime įtraukti atitinkamas nuostatas į šį susitarimą, pavyzdžiui, kaip Paryžiaus susitarimo laikymasis e, arba e, miškų, atogražų miškų deginimas ir kirtimas. Ir panašiai mes turime e, mes matome, kad šitame susitarime nebus e, įgyvendinamos Ursulos von der Leyen idėjos. Dėkoju toliau kolegė Arena. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisija paskelbė ambicingą žalį į kursą Tačiau kaip tuo metu mes galime pateisinti tokio susitarimo pasirašinimą, nes susitarimo pirmiausiai, dėl susitarimo pirmiausiai dėrėjomės 20 metų ir kaip galima po tų 20 metų teikti, kad laikomasi darnios politikos ir nuoseklaus kurso, jeigu neatsižvelgiama į naujausius aplinkosauginius reikalavimus. Aišku, darnios plėtros skyrius jokių būdų neužtikrins tos darnios plėtros, todėl mes turime veikti sąžiningai ir nuosekliai. Ir iš vis, kodėl darnios plėtros skyriuje nieko nesakoma apie tarp valstybinių ginčių sprendimo būtus. Be to, žmogaus teisės. Žmogaus teisų apsaugai visai neįmanoma bus pasinaudoti darnios plėtros skyriumi. Žinote, vienas kairysis ekstremistas yra pasakęs, kad nepaisant visko, turi būti atsakomybė už socialinius dalykus ir už aplinkosikų. Todėl, pona komisarė, reikia pirmiausiai gerbti tai, gerbti tai, ką mes darome ir gerbti tai, ką daro verslas. Ačiū. Toliau kolega Paet. Vieną minutę. Ačiū, pona pirmininkė. Vykstant dabartiniu metu geolitiniams pasikeitimams, priekybos karams ir iškilus grėsmiai daugia šaliai sistemoje, mes matom, pasigendame įsipareigojimo iš abiejų pusių vadovautis tarptautinėmis priekybos taisyklėmis. Jeigu mes suteiksime Europos verslui galimybę veikti stambiose rinkose, tai bus gerai, tačiau kita vertus mes susidurėme su klimato kaitos išakių ir aplinkos nykimu. Kiekvienas naujas priekybos susitarimo dienos tampa dar viena galimybė Europos Sąjungai e, <clears throat> dėkti savo standartus. Ir Merkosūro susitarimas neturėtų būti išimtimi. Labai stiprus yra darnios plėtros skyrius ir aš manau pasirinktas teisingas kursas tam, kad Argentina, Urugvajus, Brazilija e, įgyvendintų Paryžiaus susitarimo nuostatas. Ačiū. Toliau kolega Osulivanas. Kolegė. Dėkuoju pirmininkė, sveikinu Jūs komisijos nary Hoganai e, mūsų diskusijoje, kurią inicijavo žaliųjų frakcija. Labai dažnai nepavykdavo mums patobulinti pasaulio per prekybos politiką. Dažniau susikompromituodavome ir nuspręsdavome e, didžiųjų gamintojų ir pelno naudai kalbame apie tų dviejų sustarimų suderinamumą. Kaip e, galima kalbėti apie tai, kad e, jautiena pagaminta išdegintų miškų vietoje gali pasitarnauti e, švaresniai planetai. Mes turime kalbėti apie žiedinę ekonomiką ir tvarų žemės ūkį bet koks susitarimas turi e, būti sudarinimas su Paryžiaus įsipareigojimais ir turi e, saugoti ūkininkų teisės ir ES ir kitur. Turime vengti chaoso sukėlimo Europos ūkininkams. Dabar, kada jau ir taip susiduria su nepriimtinai žemomis kainomis. Dėkui, kolega Virkunenin. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mes kalbame, ar laisvosios priekybos sustarimas tarp ES ir Merkosur yra suderinamas su Europos žaliojo žaliuoju kursu. Aš pritariu komisarui Haugan, e, nes jis yra aiškiai suderinamas, nes jis yra žaliojo kurso dalis. E, ža, e, žaliajame kurse yra kalbama apie klimato kaitos politiką ir apie klimatui poveikio. Ne, ne, kuo mažesnio poveikio klimatui politiką ir mes turime skatinti įvairius aplikosauginius reiškinius, taip pat siekti e, ekologiškesnės ir socialinė prasme e, teisingesnės Europos. Nepakanka, kad tik ES taps e, poveikio klimatui nedarančią E, reikia, kad e, taip pat elgtųsi ir kitos valstybės pasaulyje, nes ES e CO2 emisijos sudaro tik 10 procentų visų pasaulio, pasaulio CO2 emisijų. Taigi mes per prekybos politiką turime puikų, prie, puikią priemonę, kurią galime skatinti kitas valstybės elgtis panašiai. Deja, COP susitikimas Madride nedavė lauktų rezultatų. Manau, kad ateityje į visas laisvos priekybos sutartis reiktų įtraukti tvarumo skyrių ir turime e, nepamiršti stebėjimo, kaip yra įgyvendinami tie skyriai. Dėkoju toliau kolegė Kabarhais, pusantros minutės. Pone e, pirmininkė. Mums reikia glaudesnio bendradarbiavimo su kitomis e, pasaulio valstybėmis. Ir aišku, to, tas bendradarbiavimas neturėtų būti grindžiamas protekcionizmu. Mes laisvosios priekybos susitarimus turėtume panaudoti tam, kad galėtume eksportuoti savo pagamintą produkciją ir kurti daugiau, lais, e, e, daugiau darbo vietų. Taip pat e, per tai galėtume skatinti dialogą su savo partneriais, kad jie geriau suprastų, kokie yra tie aplinkosauginiai standartai, kokie yra gyvūnų gerovės standartai standartai, kad jie taip pat siektų e, darnios plėtros, tvarumo ir tos, tie patys standartai turėtų galioti visame pasaulyje šias nuostatas reikia įtraukti į laisvosios prekybos susitarimą ir reikia įrašyti privalomą nuostatą, kad reikia įgyvendinti Paryžiaus susitarimo e, nuostatas ir taip pat apsaugoti nykstančias rūštis. E, Tai yra aišku signalai, bet tai neturėtų būti tušti žodžiai. Yra svarbu, e, kad ES nežengtų atgal, ypač tada, kai reikės taikyti e, kontrolės priemonės, e, kai bus bandoma pažeisti tas taisyklės, kai bus bandoma jų nesilaikyti arba jas boikotuoti. Ačiū. Dėkoju. Toliau kolegė Deparni Grunenberg. Vieną minutę. Pone pirmininkė, pone Haugan, mes išgyvename ekologinę krizę. Ir mes, ES, dabar norime e, pritarti susitarimui, kurios tikslas yra toliau skatinti priekybą jautieną ir sojos produktais. Tokiu būdu e, mes tik tai e, toliau skatinsime atogražų miškų naikinimą žemės ūkio naudai. Ponas Bolsonaro pasakė aiškiai, jo nedomina klima, klimato kaita. Jam, jam reikia tiesiog geresnių galimybių. Jam visiškai nesvarbu svarbu, kad nyksta rūšis. E, Amazonės regionas yra didžiausias biologinės įvairovės regionas. Ten yra keli tūkstančiai augalų rūšių e, keli, e, keli šimtai žuvų ir gyvūnų rūšų, rūšių. Būtent Amazonės ekosistemoje gyvena daugelis pasaulyje sutinkamų gyvūnų ir augalų rūšių. Todėl mūsų įsipareigojimas yra apsaugoti to gražų miškus. O dabartinis susitarimas dėja užkerta kelią e, pažangai šioje srityje. Dėkoju toliau e, kolegė Kumpulanatri. Vieną minutę. Ne, labai atsiprašau, praleidau poną Didie. Atsiprašau. Pone pirmininkė, E, matome e, tam tikrą politinį nenuoseklumą, e, su kuriuo mūsų piliečiai jau nebenori taikstytis. Ir vienas iš pavyzdžių - susitarimas su Urugvajum, Paragvajum, Argentina ir Brazilija. Ar įmanome įsivaizduoti, kad kai kurie žmonės mūsų vardu uh, E, gali suteikti galimybę e, Pietų Amerikos gamintojams užtvindyti mūsų e, rinką produktais, kurie iš esmės gali būti pavojingi ir pakerta mūsų gamintojų padėtį. Europos parlamentas turėtų atsisakyti tam pritarti. Esame išrinkti žmonių. Kaip galime tada žiūrėti į akis mūsų gyvulinkystės gamintojams, kai e, kiekvienais metais šimtai tūkstančių e, tonų mėsos iš Pietų Amerikos pasiekia Europą, nors uh, ji, e, tie gyvuliai auginami naudojant antibiotikus. Tai kelia didelę grėsmę mūsų, mūsų vaikų sveikatai. E, tuo tarpu, kai mūsų ūkininkai kiekvieną dieną sunkiai dirba, kad išliktų. E, Susidūręs su tokiais baisiais sustarimais turim treptelėti koją ir pareikalauti atsakomybės ir ir šalto proto. E, neturime būti naivus ir suprasti, kas yra globalizacija. Laikas mums, europiečiams, vėl į savo rankas paimti savo likimą. Dabar jau e, suteiksiu žodį e, kolegijai Kumpula Natri. Pirmininkė, klausimas suformuoluotas taip, ar tie du susitarimai yra tarpusavyje suderinami. E, Prekybos susitarime yra tam tikros nuostatos, kurios reikalauja vykdyti Paryžiaus susitarimus. Tos nuostatos yra tvaraus vystimosi skyriuje ir nėra todėl numatyta jokių sankcijų jų nesilaikant. Jeigu Brazilija atsisakys įsipareigojimo pagal Paryžiaus sustarimus, tame tarpe ir nebekirsti miškų Amazonėje iki 2030 metų, mes negalime e, taikyti sankcijų. Madrid, Madrido COP25 sustikime mes išgirdome, kad Brazilija nėra ES patikima partnerė. Visose e, prekybos susitarimuose būtina turėti elementą, kuris leistų taikyti prekybos sankcijas. Tad aš siūlyčiau, kad Europos parlamentas dabar pareikalautų, kad e, viena iš e, šito sustarimo ratifikavimo sąlygų būtų įrašymas į jį e, saistomų Paryžiaus sustarimo nuostatų. Next... Ačiū. Toliau kolega Volčiak. Vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė. Turiu pripažinti, kad šitose diskusijose matome daug trūkumų šio laisvosios prekybos susitarimo tačiau manau, kad mes turime e, vertinti faktus. Yra labai svarbu, kad Merkosur e, šalis pasirašė e, Paryžiaus susitarimą. Ir matau, kad, manau, kad Brazilija yra tokia tarsi raktinė šalis, kuri padėtų išspręsti visas problemas. Kas atsitiks tada, jeigu mes nesugebėsime dėrėtis su Brazilija, kalbėti su Brazilija? Man atrodo, kad mes E, turėtume e, daryti viską, kad apsaugotume atogražų miškus, bet e, kolegoms iš žaliųjų frakcijos aš pasiūlyčiau skatinti konstruktyvų bendradarbiavimą ir padėti E, ir padėti Brazilijai. Ir e, taip pat čia yra įtrauktas darnios plėtros skyrius ir e, tai reiškia, kad su šita, šiuose, šiuose susitarimuose taip pat bus kreipiamas dėmesys į ekologinius aspektus. Manau, kad mes turėtume tiesiog vertinti faktus ir tai, kas parašyta susitarime. Toliau Rodrygės Pinėro vieną minutę. Ačiū, ponia pirmininkė. Ačiū komisarui Hoganui. ES išmeta tris kartus daugiau CO2 į atmosferą nei Merkosur šalis, bet mes kitą vertus esame žaliojo kurso lyderiai visame pasaulyje, kovodami su klimato kaita. Ir mūsų tikslai, kuriuos patvirtinome iki 30 metų, 50 metų, mes taip pat prisėmėme ir kitų įsipareigojimų. Tačiau žinote, nėra ore jokių aiškių sienų, kurios kliudytų taršalams keliauti. Ir aš manau, kad pirmiausia reikia galvoti apie tvirtus įsipareigojimus tokiuose sutartyse vykdyti e, Paryžiaus susitarimo taisyklės. Negalime suteikti lengvato tiems, kurie nesilaiko Paryžiaus susitarimo. Ir tokiu būdu galėtume paspausti Braziliją, kad jie sumažintų CO2 išmetamų teršalų kiekį 40 procentų iki 50 metų. Taip, susitarimas dabar e, sudarytas ir reikės labai atidžiai stebėti, kaip jis bus vykdomas ir kontroliuoti, o tai jau mūsų parlamento e, priedirbė. Ačiū. Parlamentų frakcijos prašo daugiau laiko pasisakymams, bet dėja ne aš skirstau tą laiką, sako pirmininkė. Toliau pasisakys ponas Piraki vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė, komisarė. Nebejotina, kad šis Merkosur susitarimas tikrai svarbus. Ir akivaizdu, kad ekonominė prasme jisai naudingas milijonams vartotojų jo dėka sumažės muitų tarifai. Tačiau svarbiausia, kad tai yra ganėtinai provokuojantis susitarimas. Kodėl aš taip jį apibūdinau? Todėl, kad ten kalbama apie aplinkosauginį į Europai vežamų produktų sertifikavimą. Bet noriu paklausti komisaro Hogano, kiek svarbu mums remti mūsų ūkininkus, jeigu iš Merkosur šalių bus iš įvežami produktai su pažymėjimais. Tai kam tie standartai Europoje, kurių turi laikytis mūsų ūkininkai? Taip, Merkosur yra puikiai priemona padėti žaliojo kurso tikslus pasiekti, bet būkime realistais.